Sveiki, kolegos. Sveiki, mėly kolegos. Manau, kad turime pradėti. E, man reikia pakeisti savo parašą, nes e, labai ilgai užtruko pasirašinėjimas ant tokio didelio skaičius pakeitimų. Tikiuosi, kad galime patvirtinti darbo tvarkę. Mes šiandien naudojamės interakcijo nuotolinio vertimo platformą. E, verčiama yra į čekų, anglų, portugalų, e, lenkų, čekų, lietuvių ir slovėnų. Tik tai tie, kurie užsiregistravo iš anksto ir yra salėje, gali kalbėti. O nuotoliniu būdu dalyvaujantis posėdyje mm, nariai gali mm, naudotis e, nuotolinio dalyvavimo platformą. Balsavimas vyks naudojantis savivaldos platformą, taigi pradedame balsavimo sesiją. Iš karto baigsime 14 val. 45 minutės ir per tą laiką mes dar keisimės nuomonėmis, o pirmojo rato balsavimo rezultatai bus paskelbti po to, kai gausime rezultatus e, elektroniniu paštu šiandien po pietų arba vakare. Antrasis galtinio balsavimo ratas prasidės po to, kai bus paskelbti elektroniniu paštu gauti balsavimo rezultatai ir baigsis rytoj 11 val. Ryte labai svarbu kad jūs ar dalyvautumėte posėdžių salėje, ar būtumėte prisijungę, nes mums reikia nustatyti, ar yra kvorumas, taigi dabar prašau visų nuotoliniu būdu dalyvaujančiųjų narių paspausti mygtuką raise hand. Kvorumas yra. Posėdėje dalyvauja pakankamas skaičius narių. Dabar pereikime prie 11 mūsų darbo atvarkės klausimo. Tai yra trilogas dėl viešųjų užimtumo tarnybų bendradarbiavimo, tačiau ponė Berglis man ką tik pranešė, kad negali mums pateikti tinkamos informacijos, pana Pisaro vardu, nes nėra prisijungusi. Taigi pradėsime nuo kito darbo atvarkės klausimo. Pranešimo projekto dėl uh, mūsų kontinento senėjimo ir susijusių iššūkių po 20 metų svarstymas užimtumo komiteto pranešė yra ponė Šydla. Ir dabar suteiksiu jai žodį ir galimybę per penkias minutės pristatyti pranešimo projektą. Prašau, ponė Šydla. Labą dieną, ponės ir ponai, ponė pirmininkė. Norėjau pristatyti Jums pranešimo projektą, kurį parengiau susijusi su ES visuomenės senėjimu. Aš manau, kad tai yra vienas rimčiausių iššūkių, su kuriais šiuo metu ES susiduria Ir šiame kontekste manau, kad e, turėtume surenkti plataus masto diskusiją, svarstančias problemas, taip pat parengti pasiūlymus dėl jos sprendimo, e, skirtus viena vertus paremti vyresnio amžiaus žmonėms, kita vertus paremti valstybėms, narėms ir viso ES visuomeniai, siekiant uh, kovoti su šiuo reiškiniu. Gyvenimo trukmės ilgėjimas, mažesnis vaikų skaičius, urbanizacijos procesų didėjimas, e, tai yra tik keli aspektai, kurie prisėda prie to, kad europiečių skaičius pasaulio visuomenėje mažėja. Prognozuojama, kad europiečių gyvenimo trukmė ilgės, prognozuojama, kad iki 70-ųjų metų vyrų gyvenimo trukmė e, sieks 86 metus, o moterų 90 metų. Deja, pasaulio populacijos kontekste europiečių dalis mažės, 70 metais sudarys mažiau nei 4 procentus visų pasaulio gyventojų. Demokratiniai poveikiai yra faktas. E, jie prisideda prie skirtumo didinimo tarp atskirų regionų, tarp kaimo vietovių, e, prisideda taip pat ir prie jų nikimo. Tai yra faktas, tačiau neturėtume įžvelgti e, abejingai, turėtume stengtis pasipriešinti šiam iššūkiui ir dėl to aš rengiu atitinkamą siūlymą, atitinkamą pranešimą, ragindamas svarstyti šią problemą mūsų komitete dalis čia pristatomų pasiūlymų, vertinant e, pranešimo apriepti, taip pat bus svarstomi dar ir diskutuojant apie pakeitimus, tačiau šiau dabar atkreipsiu į juos dėmesį. Susidaro įspūdis, kad galima išskirti tris sritis, į kurias būtina atsižvelgti rengiant uh, mūsų strategija skirta vyresniamžių žmonėms. Pirmoji sritis susijusi su sveikatos apsauga, antroji su e, seniorų dalyvavimu e, viešajame gyvenime ir trečioji su jų dalyvavimu darbo rinkoje. Kalbant apie šias tris sritis, mes pranešime siūlome konkrečius sprendimus, tikėdamiesi, kad e, jūs kartu su mumis bendromis pastangomis galbūt pas pateiksite papildomų pasiūlymų, kurie būtų naudingi vyresnio amžiaus žmonėms, ypač siekiantiems įsitvirtinti darbo rinkoje ir e, tinkamiau dalyvauti viešajame gyvenime. Šiuo metu mes e, vertiname padėti kiekvienoje šalyje vyresnio amžiaus žmonių padėtį, ypač e, kalbant apie jų sveikatos apsaugą, prieigą prie medicininių paslaugų, nes pandemijos metu šis klausimas tampa dar svarbesnis. Koronaviruso pandemija atkreipė dėmesį į papildomas problemas, kuriams reikia skirti papildomą dėmesį ir imtis veiksmų ES mastu. E, Šitą turiu minėti pirmiausia ES strategiją skirta vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant sumažinti jų atskirtį, pagerinti galimybės naudotis viešosiomis paslaugomis ir užtikrinti jiems normalų kasdieninį gyvenimą. Būtent dėl to šiame pranešime skiriama tiek daug dėmesio solidarumui tarp kartų ir uh, e, iniciatyvoms susijusiams su E, galimybėmis e, vystyti mentorystę bei e, sudaryti geresnės sąlygas aktyviai dalyvauti seniorams visuomenėme gyvenime. Taip pat reikia užkisti kelią bet kokio pobūdžio diskriminacijos apraiškoms ir seniorų atskirčiai, kalbant apie jų dalyvavimą viešajame gyvenime, prieiga prie sveikatos apsaugos paslaugų ir dalyvavimą darbo rinkoje, sprendžiant problemas susijusias su skaitmeniniu neraštingumu ir e, taip pat užtikrinant vienodas teisės kitose gyvenimo e, srityse. Šiuo pranešimu mes e, pratęsėme 2012 m. ES iniciatyvą, kuomet ES pirmą kartą mėgino kelti šį klausimą, atkreipti dėmesį į visuomenės senėjimo problemą ir tuo metu buvo suformuluotos įvairios užduotis ir jos iki šiol išlieka aktualios, o <clears throat> pandemija mums iškėlė papildomus iššūkius šioje srityje ir būtent dėl tos priežasties mes raginame grįžti prie šios iniciatyvos svarstymą. Susidaro įspūdis, kad mums reikia taip pat patikslinti šiame pranešime. Iki šiol e, kai kurios e, ne visiškai apibrieštus aspektus susijusius su vyresnio amžiaus žmonėmis vienas iš didžiausių iššūkių e, išlieka vyresnio amžiaus asmenų globa. Taigi atkreipime dėmesį į šią problemą, į būtinybę atsižvelgti į skirtingus vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir e, būtent toje dalyje mes siūlome pasinaudoti iki šiol sukauptą patirtimį rengiant ankstesnius pranešimus ir kitus ES dokumentus ir e, pagerinti situaciją seniorų globos srityje. Aš manau, kad dabar diskutuodami turėtume atkreipti dėmesį į nemažai reiškinių ir aspektų susijusių su visuomenės senėjimu, nes nuo šios problemos kenčia visos ES šalis, visa ES. Mes susidurime su rimtu iššūkiu, nes viena vertus ES gyventojų skaičius apskritai mažėja, kita vertus vis didėja vyresnio amžiaus žmonių skaičius, e, kuriam reikia viena vertus daugiau priežos ir globos, kita vertus kur, tai yra žmonių grupė, kuri nori išlikti aktyvi. Taigi mano pranešime siūlau atkreipti dėmesį į daugelį aspektų, tačiau tuo pačiu siūlau konkrečius sprendimus pasiūlymus, parama valstybėms narėms atitinkamas paskatas pasinaudoti ES lėšomis, pavyzdžiui, įvairiais fondais siekiant pritaikyti viešą infrastruktūrą seniorų reikmėms. Taip pat siūlome labai konkrečius dalykus, pavyzdžiui, organizuoti mokymus, kursus skirtus vyresnio amžiaus asmenims, pavyzdžiui, susijusius su, su <clears throat> eismo saugumo užtikrinimu tam, kad tie asmenys nesijaustų atskirti ir turėtų galimybę kuo didesniu mastu dalyvauti visuomenės gyvenime. Ačiū, ponė pirmininkė. Oh, the... Dėkuoju, ponė Šydlo. Dabar mes e, suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams ir pirmoji kalbės apie tai atstovai ponė Toms ji turėtų prie mūsų prisijungti elektroniškai. A, jūs esate salėje, puiku, atsiprašau. Taigi dar yra geriau. Prašom. Dėkoju už suteiktą man žodį. Gerbiamoji ponia pirmininkė, dėkoju už tai, kad sutikėt man žodį ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, poniai Šidlo, už tai, kad jie parengė šį labai svarbų pranešimą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad aš esu pasiruošusi bendradarbiauti tiek su pranešėjai, tiek su kitais šešėliniais pranešėjais. Aš dirbu pirmą kadenciją Europos uh, parlamente. Uh, ir anksčiau aš užsėmiau daugiau jaunimo klausimais ir jų užimtumo klausimais. Ir tuomet aš pastebėjau, uh, kad tikrai labai dažnai, kai kalbame apie užimtumą, pamirštame apie vyresnio amžiaus žmonės. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų susijęti įvairias kartas tam, kad galima būtų užtikrinti kartų solidarumą. Ir atėjusi į Europos parlamentą, pradėjusi dirbti šią kadenciją, aš norėjau pasiremdama savo ankstesnę politinę patirtimį, daugiau dėmesio skirti vyresnio amžiaus žmonėms. Iš tikrųjų, daugybė dokumentų yra parengta, juose daug kas žadama, tačiau aš manau, kad mums reikia konkrečių priemonių, kurios realiai pagerintų žmonių gyvenimą. Ir ši problema iš tiesų yra nepaprastai svarbi. Ir todėl Ja spręsdami mes galėsime įrodyti, kad iš tikrųjų mes pirmiausia tarnaujame žmonėms. Nebijoju, kad apie tai bus dar daug kalbama, nes žinome, kad demografinė padėtis ir e, tas faktas, kad mūsų visuomenė sensta, kelia labai daug susirūpinimo. Atsiradus skaitminės technologijos, keičiasi klimatas, daugybę problemų turime. Tačiau tuomet, kai mes patys susidurėme su kokiamis nors sveikatos problemos, suprantame labai greitai, kiek svarbi yra mums visiems mūsų gyvenimo kokybė. Ir nesvarbu, koks būtų jūsų amžius. Nuo sveikatos problemos, aišku, da, atsiranda daugiau gal jau uh, su amžium. Todėl mes turėtume aktyviau bendradarbiauti. Ir bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus. Uh, Ta matome ir dabar, kai vyksta COVID-19 pandemija. Akivaizdu, kad krizė dar neįveikta ir dar reikės nemažai padirbėti, kad ją įveiktume. O dabar kalbėdama apie pranešimą, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad jis suskirstė jį į keturis, keturis skyrius, į keturias tokias temas. Tai yra labai gerai, aš manau. populacijos nykimas, kitos problemos iš tiesų yra labai aktualios. Anksčiau kažkada žmonės praleisdavo kur kas daugiau laiko bendraudami tarpusavai, tačiau šiandien situacija yra kitokia. Ir nebejoju, kad mes dar ateityje nekartai sugrįšime prie šios problemos. Kai kalbame apie pagyvenusius žmonių sveikatą, turime gal daugiau kalbėti apie demenciją, nes demencija kelia labai daug problemų senyvo amžiaus žmonėms ir tas puikiai žinome. Mūsų sveikatos priežiūros sistemos ne visuomet sugeba su ją tinkamai tvarkytis. Ir žinome, kad ir senolių namuose, globos namuose taip pat ne visuomet žinoma, kaip galima būtų padėti žmonėms sergantiems de, e, demencija. Tai yra nepaprastai didelė, labai svarbi problema ir aš tikiuosi, kad mes galėsime susitelkę užtikrinti, kad jai būtų taip paskiriamas tinkamas dėmesys. Dėkuoju. Sutiksiu žodį dabar kit, kitam šešėliniam pranešėjui, bet aš noriu visiems priminti, kad būtų gerai, jeigu jūs nepamirštumėt, kad laikas yra ribotas. Toliau turėtų kalbėti kolega, kuri negalėjo prisijungti ir todėl dabar aš teiksiu žodį dviems minutėms poniai Aliejevai. Prašoma. Pone pirmininkė, gerbimoji pranešėjai, gerbėjai kolegos, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą darbą ir pastangas rengiant šį pranešimą. Šiandien mes minime pagyvenusių žmonių tarptautinę dieną ir manau, kad mes turime daryti viską, kad niekas nebūtų paliktas nuo šaly. Manau, kad šiame pranešime iš tikrųjų paminėtos labai svarbios problemos susijusios su visuomenės senėjimu. Ir šis pranešimas yra geras pagrindas tolesniam mūsų bendradarbiavimui. Mes visi norėtume, kad pranešimas būtų toks, kad jame būtų įsakyti veiksmingi pasiūlymai, kaip galima būtų spręsti Europos žemynos esančios visuomenės problemas, kaip galima būtų užtikrinti, kad jie galėtų aktyviai e, gyventi kuo ilgiau. Kartu turime užtikrinti ilgalaikę strategiją e, kuri padėtų mums suteikti nauj, naujos gyvybės, įkvėpti naujos gyvybės e, mūsų žemynui. Taip pat reikėtų gal konkretesnių pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų užtikrinti, kad senyvo amžiaus žmonės galėtų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime ir kaip galima būtų sustiprinti kartų solidarumą. Aš manau, kad reikėtų kai kurios skyrius papildyti. Aš manau, kad pranešime reikėtų pabrėžti aiškiau, kad valstybės narės turi laikytis rekomendacijų dėl kovos su diskriminacija dėl amžiaus. Tačiau toliau mokymasis visą gyvenimą taip pat yra labai svarbus. Čia taip pat reikėtų papildyti. Bet aš manau, kad mes turime taip pat pasiūlyti įvairesnių sprendimų senyvo amžiaus žmonėms, tam, kad galėtume geriau sižvelgti į jų poreikius, į jų ypatumus ir ypač į įvairių, taip pat ir senyvo amžiaus žmonių ypatumus variuose regionuose. Ir galiausiai pandemija parodė, kad valstybės narės uh, priva, turi turėti labai veiksmingas, labai atsparias sveikatos socialinės apsaugos sistemas. Taigi jas stiprinkime jas ir dėkoju Jums. Toliau ponia Bilda iš idėja frakcijos. Jūs turite dvi minutės, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pranešėja, aš tikrai norėčiau pasidžiaugti galimybę pakalbėti apie demografinės problemas šiame komitete, nes čia ES iš tikrųjų neįsijama jokių veiksmų. Tačiau, ką mes matome, šis tekstas, galim būtų džiaugtis, kad apie tai kalbama, bet šis tekstas parodo, kad ieškoma tiesiog problemų, kurių neįmanoma įspręsti, kad tekstas yra visiškai nerealistiškas. Ne, ne ir užkraunama yra papildoma našta valstybėms narėms. Pasaulis juda į priekį, tačiau Europoje mes vis e, stovime vietoje. Ir kalbama apie atsesančią visuomenę, tačiau kalbama apie tai panaudojant klišes. Ir tik vienas dalykas yra pasakytas e, teisingai. Iš tikrųjų, senyvo amžiaus žmonės kenčia nuo dabartinės situacijos. Ir e, mano šalyje mes žinome, kad senyvo amžiaus, kad e, senyvo amžiaus moteris buvo apvokta, tad e, daug yra pavyzdžių, kai senyvo amžiaus žmonės nukenčia nuo nusikaltelių. Ir, bet neužtenka vien apie tai kalbėti. Ir taip pat neužtenka vien kalbėti apie diskriminaciją dėl amžiaus. Europos parlamentas užsima tiesiog emocinių šantažų. Ir renginė, šis parlamentas rengia nepaprastai daug dokumentų. Ir mes manome, kad reikia kalbėti apie šios problemos priežastis. Uh, Kodėl mes, pavyzdžiui, kam reikia kalbėti apie senyvo amžiaus žmonės, jeigu mes nes, nesam pasiruošę iš tikrųjų spręsti pamatinių problemų ir da, problemos egzistuoja, jos e, niekur neišnyks dėl to, kad mes apie jas daug kalbėsime. Dėkuoju toliau, ponia Ždanoka, kalbės žaliųjų atstovė, prašome, ponia Ždanoka. Dėkuoju, pirmininkė, gerbimoji pranešėja. Nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta. Iš tikrųjų, mūsų visuomenė Europoje sensta ir mes turime į tai reaguoti. Mano frakcija norėtų, kad ypatingas dėmesys šiame pranešime būtų skirtas pensijų sistemoms. Ir Mes norėtume, kad šiame pranešime būtų pabrėžta, kad kiekvienas europietis turi teisę gauti padorę pensiją. Senyvo amžiaus žmonės neturėtų gyventi skurde. Akivaizdu, kad reikia kalbėti ir apie Europos požiūrį Ir aš atstovauju ES šalį, kur gyvenimo lygis yra vienas žemiausių. Ir todėl aš manau, kad reikia europinio požiūrio šią problemą ir Europos minimalių pajamų užtikrinimas, mano galva, yra labai svarbus. Mes žinome, kad komisija siūlo kol kas tik tai de, suku, sukurti minimalų atlyginimą Tačiau aš manau, kad reikia kalbėti ir apie minimales pajamas. Džiaugiuosi, kad ponia Šydlo, mūsų pranešėja, nori, kad būtų apibriešta Europos lygmenių, kas yra priklausomybė. Tai yra labai svarbu, nes da, šios savokos supratimas valstybėse narėse labai skiriasi. Nediskriminavimas yra dar vienas labai svarbus dalykas. Nei mažumos, nei neįgalėjai Niekas negali būti diskriminuojamas ES. Taip pat žinome, kad problemą pagilina dar ir pensijų, vyrų, mot, vyrų moterų pensijų skirtumai, kurie susidaro dėl vyrų moterų atlyginimų skirtumų. Bet vienaip ir kitaip, tikiuosi, kad mums, mums pavyks gerai bendradarbiauti tobulinant šį pranešimą. Dėkoju. Dabar ponas Böglas, socialdemokratų atstovas, prašome. Ryšys nėra geras. Pabandykime gal. Pabandykime ir galbūt suveiks, ponia Böglas. Plus, you can speak now. Press the speak button, please. Paspauskite mygtuką speak. Mr. Burgas, would you please press the raise hand? Pone Burgas, paspauskite mygtuką raise hand. Taip mes būsime tikri, kad jūs mus girdite. Okay, I think we will continue with Madam. Gerai, tuomet sutiksime žodį gūję šešėliniai pranešėjai, poniai Pereira ir po to dar pabandysime panui Veglas sutikti žodį. A, ponia Pereira taip pat negali prisijungti. Tuomet sutiksime žodį ponui Koša. Pone Koša, prašom, jūs turite dvi minutės. Mondani és gratulálni a jelentéstevő asszonynak a jelentéstervezet. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šio pranešimo projektą, kuris yra puikus. Aš norėčiau užduoti klausimą. Akivaizdu, kad Europos visuomenė sensta. Ir akivaizdu, kad taip pat da, atsiranda vis daugiau psichinės ir fizinės sveikatos problemų. Ir e, labai svarbu, kad senyvo amžiaus žmonės galėtų aktyviai gyventi. Ir čia didelį vaidmenį vaidina šeimos na, nariai. Mano šalyje, pavyzdžiui, vaikai iki dviejų metų gali būti prižiūrimi uh, va, e, savo senelių. Ir už tai jie da, e, gauna tam tikras išmokas. Ir tai be abejo yra labai naudinga šeimai. Mama gali grįžti į darbą, ta, ta močiutė gauna atlyginimą. Ir tai taip pat skatina gimstamum, didesnį gimstamumą. Nes akivaizdu, kad labai dažnai da, um, jauni tėvai bijo gimdyti vaikus, nes nežino, kas juos prižiūrės. Ir aš taip pat manau, kad labai svarbu yra skatinti ryšius tarp įvairių kartų atstovų. Ir manau, kad vaikų priežiūra, anūkų priežiūra galėtų būti tikrai puikia galimybė. Dėkoju Jums už šią puikią pastabą. Ponas Baglas prisijungia prie mūsų, prašome, tuomet Jūs turite dvi minutės. Pane Bagdas, paspauskite mygtuką Speak. Mr. Burglas, on the lower side of your screen you have. Pone Bagdas, jūsų ekrano apačioje yra du mygtukai. Raise your hand ir Speak. Paspauskite Speak mygtuką šį kartą. Mr. Burglas, we can try to open. Pane Burglas, mes galime pabandyti nuotoliniu būdu įjungti jūsų mikrofoną. Spravo na odboru za zaposlovanje in socialne zadeve tudi mi sodelujemo. Labadiena, džiaugiuosi, kad mes kalbame šią svarbę temą. Šiandien minime Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. 30 kartą jau minima šį dieną ir ji suteikia mums galimybę aptarti senyvo amžiaus žmonių problemas, jų teisės, jų poreikius. Ir tokią dieną turėtume kalbėti ne vien apie pagyvenusius žmonės, bet ir kalbėdami juos suvokti, kad susidurome su daugybė įvairių demografinių problemų ir kad galėtume jas įveikti, mums reikės solidarumo tarp įvairių kartų. Reikėtų taip pat europinio požiūrio į šią problemą. COVID-19 pandemija parodė, kad ši problema yra iš tikrųjų daugelypė ir spręsti ją reikia įvairiomis priemonėmis. Pranešime apie tai kalbama ir džiaugiuosi, kad parengus šį pranešimą mes vėl pradėjome kalbėti apie pagyvenusių žmonių uh, problemas. Ir šiai problemai spręsti reikės veiksmų įvairiose politikos rytise. Ir aš dėkuoju pranešėjai, be abejo, pateiksiu pakeitimus. Ir tikiuosi taip pat, kad mes galėsime dar ne kartą aptarti įvairius šio pranešimo aspektus įsameu. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad Aš pastebėjau tam tikrų prieštaravimų tarp kai kurių skirių pavadinimų ir tose skiriuose išdėstytų minčių. Pavyzdžiui, mes turime be abejo kalbėti apie socialinę sąnglaudą, bet ne visuomet apie ją kalbama teisingoje vietoje. Taigi dar sugrįšime prie šio dokumento, bet aš džiugiuosi, kad e, Kalbama apie kartų solidarumą, jų bendradarbiavimą ir džiaugiuosi, kad to tokio bendradarbiavimo solidarumo svarbą supranta ne tik mūsų komiteto nariai, bet ir e, e, kiti kolegos. Praeitą savaitę vyko da, e, vienas renginys, kuriame buvo daug apie tai kalbama ir jame dalyvavo da, Atsiprašau, kitą savaitę daly... vyks renginys, kuriame aš norėčiau pakviesti jūs visus dalyvauti. Uh, Visų frakcijų atstovus norėčiau pakviesti į šį renginį. Jame e, bus nemažai e, įvairių institucijų, nevyriausybinio organizacijų atstovų. Ir mes iš tikrųjų turėtume padaryti viską, kad per 9 Europos parlamento kadenciją sustiprintume kartų solidarumą. Ačiū ir toliau Dana Bakman, Europos komisijos atstovė, ji yra užimtumo generalinio direktorato skyriaus vadovė ir sutikvė žodį keturioms minutėms. Taip, laba diena, tikiuosi, kad girdite mane. Aš norėčiau pasidžiaugti šią diskusiją skirtą pagyvenusių žmonių teisėms ir iššūkiais bei galimybėmis, kurie kyla dėl ES egzistuojančių senėjimo tendencijų. Kaip žinote, komisija taip pat daug dėmesio skiria E, demografijos iššūkiams, galimybėms. Ir tai traukta į demografijos ataskaitą. Mes rengėme senėjimo žaląją knygą, kurią paskelbsime, e, dėl kurios paskelbsime didelę diskusiją dėl įvairių senėjimo aspektų. Taip pat kalbėsime apie priežiūrą, sveikatą, pensijas, e, kalbėsime apie sveiko senėjimo propagavimą, bet taip pat kalbėsime ir apie socialinių sistemų, apsaugos sistemų e, funkcionavimą. E, džiugu, kad šiandien, kai ES kalba apie senėjančių žmonių teisės, ypač per e, socialinių teisų ramsti, kur numatyti bendrėjai lygybės principai, skaitant ir pagal amžiaus kriterijus, bet taip pat kalbama ir apie specifinius principus skirtus užtikrinti adekvačias sąžiningas pensijas, taip pat e, galimybę pasinaudoti e, sveikatos ir priežiūros paslaugomis. Dirbame tam, kad parengtume veiksmų planą šiam ramščiui ir tikimės, kad čia bus skirtas dėmesys tiems principams, kur e, specifinės iniciatyvos jau egzistuoja ES ir tikimės, kad bus paspartintas šis procesas, o Europos parlamento pranešimas parengiamas pačiu laiku, kad prisidėtų prie šio parengiamojo darbo taip pat. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad senėjimas minimas dažnai ir siejamas su iššūkiais. Bet reikia žvelgti į tai taip pat ir kaip į tam tikras galimybės, kurias atneša šis reiškinys. Kai kalbame apie visuomenės senėjimą, tai čia yra įvairių dimensijų, kurio, kurių reikia nepamiršti. Ir pranešimo projekte paminėta dauguma jų. Taigi pensijos, socialinė apsauga ir čia ir klausimas dėl solidarumo tarp kartų taip pat yra svarbus. Ilgalaikė priežiūra, galimybė pasinaudoti tokią kokybišką priežiūrą, taip pat sveikatos apsauga, e, taip pat pagyvenusių neįgaliųjų e, paslaugos, skirtosiems paslaugos, taip pat kiti galimybė pasinaudoti įvairiomis e, paslaugomis, taip pat skaitmeninių įgūdžių klausimas senosios kartos narių tarpe taip pat yra svarbus, kad būtų jų, jie įtraukti būtų į visuomenės gyvenimą. Ir pagaliau aš norėčiau paminėti, kaip minima pranešime, kad reikia užtikrinti lankstumą darbo vietoje ir e, užtikrinti tokią aplinką, kuri skatintų uh, ilgesnį dalyvavimą darbo rinkoje vyresniems žmonėms. Taigi mes e, dar kartą sakau, džiaugiamės šią diskusiją ir mielai prie šio darbo prisidėsime. O tai prisidės taip pat ir prie žaliosios knygos rengimo bei veiksmų pagal e, socialinį ramstį. Ačiū ponia Bachman. Dabar žodis pranešėjai pabaigai. Prašau ponia Šydlo. Ačiū ponios ir ponai, labai ačiū visiems už komentarus, už visą šią diskusiją. Labai džiaugiuosi, kad galime pradėti diskusiją šiandien šią temą. Būtent šiandien, kai minime tarptautinę pagyvenusiųjų dieną, tai yra simbolinis, simbolinė diena. Labai ačiū visiems už visus komentarus. Ir tikiuosi, kad turėsime galimybę dar kartą aptarti šią svarbę temą. Aš kaip ir jūs suprantu, kad šis pranešimas visų problemų neišspręs. Tai yra tik pirmasis žingsnis, iššūkių laukia daug. Bet pradėti reikia. Turime pradėti diskutuoti apie tai ir dirbti šioje srityje. Norėčiau pabrėžti, kad turime kalbėti ir apie sveikatos priežiūrą ir galimybę vienodai pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis, e, kalbėti apie viską, e, skaitant ir e, problemas susijęs su patekimu į darbo rinką ar skaitmeninėmis problemas problemomis susijomis su kartomis. Visą tai paminėta mano pranešime. Turime kalbėti apie ryšius tarp kartų tokiu būdu, kad, kad galėtume stiprinti savanorių darbą skirtą padėti pagyvenusiems žmonėms ir taip pat pagyvenusių žmonių savanorišką darbą taip pat. Pavyzdžiui, kai jie rūpinasi anūkais ar padeda jaunesniems dirbantiems žmonėms, padeda prižiūrėti jų vaikus. Ir pagyvenusių žmonių gyvenamosios vietos turėtų būti arčiau mokyklų, švietimo centrų. Ir tokiu būdu tokias, tokius ryšius tarp kartų būtų galima lengviau užtikrinti. Mūsų laukia daug iššūkių, pavyzdžiui, iššūkiai susijęs su sveikatos klausimais, pavyzdžiui, demencija. E, infrastruktūra, panašiai, kad, kad e, pagyvenusiai galėtų lengviau judėti, išliktų mobilus. Taigi kalba ne tik apie priežiūrą, bet ir apie infrastruktūrą. Klausimai susiję su mokymusi visą gyvenimą, su pagyvenusiu pristaikymu prie darbo rinkos taip pat yra svarbu. Praėjusie mėnesiai parodė, kaip svarbu yra užtikrinti sveikatos priežiūros stabilumą. COVID-19 pandemija pademonstravo, kad mums reikia bendrų veiksmų, siekiant užtikrinti vienodą prieigą visiems e, prie sveikatos priežiūros. Čia mes nekalbame šiame tame pranešime apie pensijas. Šis pranešimas tik mažoje dalyje, tik mažą dalį visų problemų aptarė, bet e, pajamos, pensijos iš tikrųjų yra labai svarbus aspektas. Ir diskusijas apie tai turėsime pradėti ES kažkada. Aš tikiuosi, kad šis pranešimas bus naudingas ir Europos komisijai, rengiančiai žalę knygą skirtą senėjimui. Ir aš džiaugiuosi, kad tai paminėjo komisijos atstovė. Taip pat noriu padėkoti ir komisijos nariai, su kuria neseniai kalbėjausi rengdama šį pranešimą. Yra daug mm, išteklių, kuriuos galime panaudoti mūsų darbe. Skaitminės skirtis, patikimas darbo rinka ir visa kita, ryšiai tarp kartų, visi šie dalykai yra minimi šiame pranešime, kuriuos, kurį patikiu Jums. Taigi, ačiū Jums dar kartą už visus komentarus ir pastabas ir Tikiuosi, kad e, tolesname darbe man pavyks atsižvelgti į kaip galima daugiau jūsų pastabų. Aš tikiuosi, kad bus ir daugiau pasiūlymų ir komentarų, nes mums reikia suformuoti ES pozicijas vyresnių gyventojų žvilgių. Ačiū. Pakeitimams terminas yra spalio 8 diena, o pakeitimo aptarimas bus 28-29 spalio o balsuojama komitete bus lapkričio 30, gruodžio 1 dienomis. Perėmame prie kitos darbo tvarkio klausimo. Tai yra e, klausimo žodžiu komisijai ir tarybai aptarimas ir rezoliucijos pasiūlymo dėl profesinio švietimo ir mokymo. Mūsų, mes susirėmės su įvairiais iššūkiais dėl demografinių tendencijų, technologinių pokyčių ir besikinčiačios darbo rinkos ir jos poreikių. Todėl aš e, džiaugiuosi komis, tarybos rekomendacijomis dėl profesinio e, mokymo, kad jis taptų modernesnis, patrauklesnis. Noriu pabrėžti keletą dalykų, kurie, man atrodo, svarbus. Visų e, suinteresuotų pusių įtraukimas į politikos kūrimą ir parengimą yra labai svarbus. O artimas ryšys tarp profesinio švietimo ir darbo pasaulio yra svarbus. Ypač svarbu propaguoti profesinės pažangos centrų e, vaidmenį. Valstybės narės e, turi skirti daugiau dėmesio nuolatiniam mokym, mokytojų ir moky, mokančiųjų mokymui. Skaitmeniniame pasaulyje jie turi turėti būtinus skaitmeninius įgūdžius, priemonės ir technologijas. Kaip matėme pastaraisiais mėnesiais, yra didžiulis poreikis e, šios aspektus gerinti. Dar vienas svarbus dalykas man yra tai, kad profesinio mokinio sistemos taptų įtraukesnės prieinamos visiems piliečiams, įskaitant pažeidžiamas grupės. Valstybės narės taip pat turi stiprinti ir lyčių dimensijas, o pastangose modernizuoti profesinės švietimo sistemas ir mokymas tiek darbe, tiek ne, už darbo ribų e, prieinamesnių moteriams. Na ir aišku, svarbiausia yra finansavimas, nes šių tikslų neįmanoma pasiekti be tinkamų finansinių priemonių. Na ir pagaliau aš norėčiau pateikti procedūrinių pastabų. Pirmiausia, terminas komentarams ir pakeitimams yra pirmadienis, spalio 5 diena, 18 valanda. E, pakeitimus ir komentarus galima pateikti tik anglų kalba, nes laiko yra mažai. Ir e, politinės frakcijos dviejų klausimų žodžių e, atžvilgių. Politinės frakcijos prašomas pateikti savo komentarus su pažymėtais pakeitimais. Balsuojama bus per MPL komiteto posėdį spalio pabaigoje 28-29 dienomis, todėl neturime daug laiko renkti kompromisus, todėl aš tikiuosi, kad e, bendrabiausime gerą dvasę, kadangi terminai trumpi ir trūksta galimybių surenkti susitikimus interakcijų platformos pagalba bus sunku surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimus, todėl siūlau nu-, naudoti rašto procedūrą. Na, o dabar, dabar kitiems noriu suteikti žodį maksimaliai dviem minutėms. EPP, pana Walsh. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėja. Man džiugu remti šį klausimą atsovant EPP frakciją, kaip ir jūs, pirmininkė. Aš manau panašiai, kad vizija yra savalaikė. Jauniai europiečiai susiduria su rizika, kad jiems pakenks dabartinė situacija. Matome, kad nuo 8 metų finansinė krizė pakenkė jaunimui taip pat ir negalime leistis atsirasti naujai prastai kartai. Šis pavojus ir toliau turės įtakos ilgalaikiam darbui ir mes, tai, tai turi būti mums prioritetas tiek čia, tiek nacionalinio lygmenių ir taryboje ir komisijoje. Profesinė Profesinis švietimas yra būtinas siekiant panaikinti įgūdžių spragas. Ir taip pat turime reaguoti visuomeniai kilančius iššūkius, skaitmeninį perėjimą, COVID-19 poveikį. Tai yra galimybė reformuoti profesinio mokymo sistemą, susidoroti su iššūkiais ir panaudoti galimybės, kurių turime. Šis pasiūlymas tarybos rekomendacijai mm, yra geras šities taškas ir tai rodo, kad reik, mes galime ženkliai išplėsti profesinio mokymo pasiūlymą, tai teikiamas galimybės, bet turime galim padaryti daugiau, nuotolinį mokymą užtikrinti, virtualų judumą ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, kad suinteresos pusės pabrėžia būtinybę sukurti Europos internetinę platformą profesiniam mokymui, kas sukirtų galimybės kurti, dirbti tinkluose. Taip pat tai bus galimybė turėti interneto portalą, korporacinis mokymas būtų siūlomas virtualiai visoje Europos Sąjungoje, visus suvienijant. Aš pateiksiu pakeitimų apie tai ir daug dėmesio skirsiu jaunimo ir aplinkos e, e, jaunimo sveikatai ir e, skirti daugiau dėmesio labiausiai pažeidžiamiems. Taigi būtina dirbti kartu, tiesiog noriu paminėti Mariną iš EPP ir mano darbuotojo Marcijo, kuris dirbo labai daug, kad prieitume šį tašką ir e, tikimės dirbti ir toliau e, šio klausimo rengėjų grupėje. Labai ačiū, ponė Vint iš socialistų frakcijos, e, prisijungusi nuotoliniu būdu. Pone Vint, turite dvi minutės. Ačiū pirminkė, ačiū visi, kad e, kalbame apie šį pranešimą. Profesinis mokymas yra labai svarbus Europos darbo rinkai. Socialistų frakcija pritarė komisijos rekom... tarybos rekomendacijai šią temą. Mes turime susidurėme su pokyčiais ekonomikoje ir mūsų švietimo sistema turi prisitaikyti prie to, statė prie skaitminio virsmo. Turime užtikrinti, kad mūsų darbo rinkos ir švietimo sistema atitiktų e, esamus poreikius. Mūsų prioritetas yra padaryti profesinę mokymo sistemą kuo įtraukesnė. Tai turi būti patrauklus pasirinkimas, nepriklausomai nuo e, amžiaus, negalumo ir turi traukti ir moteris. Ir džiaugiuosi matydama, kad e, numatomi konkretūs užimtumo rodikliai. Šie, šių tikslų nepasieksime, ne, nekeldami e, profesinio mokymo sistemos kokybės. Profesinis mokymas negali būti izoliuotas. Daugeliu besimokančiųjų pameistrystė taip pat yra labai svarbus e, daik dalykas, baigiant mokslą. Reikia užtikrinti, kad ta pameistrystė būtų aukštos kokybė ir e, užtikrintų padorų atlyginimą. Mokymasis darbe yra svarbus ieškant vietos darbo rinkoje, bet tai turi lydyti ir tinkamo atlyginimo garantiją. Aš pateiksiu e, savo pakeitimus, aptarsime šios e, prioritetus kartu su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Ačiū. Toliau ponė Čikurel, Renijų frakcija. Merci, madame la prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė, už žodį. Pirmiausia, noriu prisijungti prie tų, kurie mano, kad šis klausimas yra labai svarbus. Atsižvelgiant į rekomendacijų projektą, Jaunimas nukentėjo nuo krizės ir mes žinome, kad profesinis e, vystimasis yra labai svarbus įveikiant krizę ir kovojant su nedarbo Europoje. Noriu padėkoti, pane pirmininkė, už tai, kad jūs suformulavote e, e, tuos dalykus, kuris jūsų su profesiniu darbu ir ekonomik, jos ryšių su ekonomika. Reikia siekti, kad, kad jaunimas ir netokie jauni turėtų galimybę dirbti. Reikia sukurti pasiekimų centrą ir čia mes turime siekti suteikti visą visiškai europinę dimensiją šiam centrui ir turime skatinti partnerystės tarp valstybių narių ir e, rengti tikrą strategiją, kuri būtų e, siektų gerinti darbo rinką. Kalbant apie komisijos tai tekstą, tai reikia pabrėžti judumą, kuris yra vertės kūrimo veiksnys. Nes judumas e, per ilgą laiką tampa, turi tapti realiu veiksniu. Jis turi panaikinti kliūtis, e, kurias paminėjo ir mano pirmdakas Žan Artui. Reikia sukurti gerą veikiantį mechanizmą. Reikia Um, skatinti mažas vidutinės įmonės, skatinti jaunimą įtraukti į profesinį gyvenimą ir stiprinti taip pat kalbų mokymasi, kuris prisidėtų prie judumo. Kitos kliūtis susijusios su teisiniais neiškumais ir netikrumais. Tie, tos problemos nėra neįveikiamas. Mes turime siekti patvirtinti pamėstrio europinius nuostatus, kaip yra ir su studentais, pavyzdžiui, tai turi mūsų jaunimui atverti galimybės apčiopiamai, apčiopiamas galimybės ir e, tai būtų naudinga visai Europai. Ačiū. Ačiū, ponė Sigerel, dabar ponė Lyzi kalbės, kur yra prisijungusi internetu, prašau jums dvi minutės. Mi vedete? Eccoci, scusate. Ar matote mane? Dėkoju, ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems, dėkoju visiems, kas rengė šį, šią rezoliuciją ir šį klausimą kur, dėl profesinio mokymo. Ir matome, kad keli žingsniai padaryti į priekį, tačiau tai dargi yra problemų, kurios nėra įspręstos. Pavyzdžiui, ryšys tarp MVI ir profesinio mokymo įstaigų. Skaitmeninimas, apie kurį kalbėjome šį rytą įtrė komitete, parodo, kad žmonėms reikia naujų įgūdžių, kurie turi būti nuolat tobulinami. Profesinio mokymo politika neatitinka mikro ir itin mažų įmonių sektorių, sektoriaus poreikių. Ir kai kuriuose šalyse Šis, šis sektorius sudar 29 procentus visos, viso verslo ir, ir suteikia 65 procentus darbo vietų. Ir labai svarbu yra taip pat supaprastinti prieigos prie Europos fondų prieigą, sumažinti biurokratiją ir taip pat įvertinti, ar šie da, ūkio subjektai iš tikrųjų gali tvariai laikytis visų reikalavimų. Uh, kuriuos e, nustato Europa. Ir kalbama apie rodiklius, kurie turėtų būti nustatyti iki 25 metų. Kas bus, jei nebus laikomas visų šių rodiklių? Krizė parodė, kad mes turime iš tikrųjų imtis reformų tam, kad užtikrintume, kad profesinio mokymo sistema būtų atsparesnė ir kad ji labiau atitiktų ateities iššūkius. Taip pat ši krizė parodė, kad mums reikia, kad ši sistema būtų lankstesnė, kad ji galėtų greičiau reaguoti į iššūkius, kad taip pat padėtų mums pristaikyti prie skaitmeninimo, prie to, kad reikia naudoti naujus duomenys. Ir taip pat, kad profesinio mokymo dėstytojai ir mokytojai taip pat galėtų nuolat tobulinti savo įgūdžius. Šitą priemonę turėtų būti labai veiksminga pirmiausia, reikia padinti jos efektyvumą, o po to jau kalbėti apie didesnį finansavimą. Nes ži, tai yra labai svarbu, nes žinome, kad dažniausia būtent mažų įmonių atstovai, darbuotojai, atsiprašau, būna atleidžiami, kai vyksta krize. Ir labai dažnai jie taip pat neturi tinkamos socialinės apsaugos. Jaunimo garantija taip pat turėtų da, būti geriau gyvendinama. Mes turime skatinti vidaus pa, paklausą ir taip pat e, tą darydami nepamiršti būtinybę užtikrinti galimybės jaunimui. Labai ačiū. Dabar turiu paskelbti apie balsavimo pabaigą, nes jau baigėsi balsavimo laikas ir po to tęsime, steigdami žodį poniai Fansparentak, kuri turėtų būti prisijungusi internetu. Prašau jums dvi minutės. Ačiū, mėly kolegos, aš noriu padėkoti už klausimus, kuriuos atsakoma žodžiu ir už rezoliucijų projektus. Pasiūlymai teikiami pačiu e, tinkamiausiu metu, nes e, jau ilgai brendo e, šis klausimas susijęs su profesiniu švietimu, švietimu ir mokymų, nes kas šeštas baigęs e, tam tikrus mokslus e, šiuo metu neturi darbo. Noriu pabrėžti būtinybę stiprinti profesinį švietimą ir mokymus siekiant žalio kurso tikslus iki 50 metų įgyvendinti. Tarybos rekomendacija e, į tai atkreipimas dėmesys, tačiau rezoliucija iš to pasigendu, nesiekiant e, įgyvendinti žaliojo kurso tikslus, mums prireiks labai daug žmonių turinčių tinkamus įgūdžius. E, nes, pavyzdžiui, statybų sektorija darbuotojai turi žinoti, kaip Europoje e, reikia naudoti naujoviškas statybinės medžiagas, kurios pagaminamos žiedinės ekonomikos procesuose. Taip pat mums reikia daugiau pripažinimo neformaliam švietimui ir mokymuisi, nes jaunimas išmoksta dirbti kartu dalyvaudamas versi jaunimo organizacijos ir ten įgauna įvairių įgūdžių, taip pat e, daug išmoksta e, žiūrėdamas įvairias YouTube instrukcijas, instrukcijas YouTube platformoje, taigi turime įvertinti e, ne tik švietimo sistemos perteikiamas žinias ir E, pripažinti jas išduodant atitinkamus sertifikatus. Aš nekantriai laukiu bendrabiavimo su kolegomis, toliau rengiant šį pasiūlymą. Ačiū dabar ponė Zalevska, ir šešėlinė pranešėja, prašau. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš manau, kad visi suvokiame, kad pandemija ne tik pateik, pakeitė mūsų gyvenimą ir visuomenę, ir ekonomiką, tačiau taip pat ir švietimo sistemą. Reikia iš naujo apibrėžti sisteminius sprendimus švietimo srityje, profesinis švietimas ir mokymas <clears throat> yra glaudžiai susijęs su skaitmenizacija, nes po penkerių metų atsiras naujos proces, profesijos, apie kurias dar šiandien nežinome, taigi reikia skaitmeniškai paruošti būsimus e, mokinius ir studentus, tai yra renkti mm, įvairius simulatorius. E, tačiau labai e, dažnai netgi yra tokia situacija ir perkelti mokymus į, skait, į skaitmeninę sritį, nes dažnai mažesnių profesijų atstovams paruošti paprasčiausiai ekonomiškai neapsimoka spausdinti vadovėlius. Uh, Taigi po mūsų rezoliucijos patvirtinimo ir pasiūlymų patvirtinimo būtina e, skirti pakankamai lėšų e, skaitmeniniams įgūdžiams stiprinti e, profesinio švietimo ir mokymo srityje. Tai yra pirmas klausimas, kuris labai svarbus. Antras svarbus klausimas, kuris čia nėra keliamas, susijęs su tuo, kad profesinės mokyklos turi glaudžiai bendarbiauti su e, darbdaviais, tai yra būtina skatinti dualinį mokymą ir atkreipti verslininkų dėmesį į tai, kad e, jų atstovus galima siūsti į profesinę mokyklą, pavyzdžiui, tais atvejais, kuomet joje nėra tam e, tikro amato mokytojo ar dėstytojo. Todėl būtina glaudžiai sėti profesinė mokymas su verslu, tam, kad e, jaunimui būtų sudarytos galimybės toliau gilinti įgytas žinias ir netgi siekti po to įgyjus profesinį išsilavinimą ir aukštą išsilavinimą. Aš priešingai nei e, kolegos e, atkreipčiau dėmesį į neformalaus mokymo svarbą <clears throat> nes e, esu tokio neformalaus ūkdymo priešininkė, nes tyrimai parodė, kad šio neformalaus mokymo rezultatai tikrai nėra labai teigiami ir e, neformalaus mokymo įstaigos netgi neprisima atsakomybę už savo mokymo rezultatus, tačiau turint omenyje, kad Turint omenyje, kad e, mūsų visuomenė keičiasi labai greitai, tai reikia skatinti formalaus švietimo mokymo įstaigas, priimti kuo daugiau mokinių ir su jais vystytis. Ačiū. Kitas šešienis pranešėjas turėtų būti nuoguoja frakcijas, tačiau neturime jų atstovų. Taigi aš norėčiau suteikti žodį Europos komisijai. Mes turime prisijungus e, ponė Gelink Manuela iš užimtumo generalinio direktorato. Prašau Jums keturias minutės. Labadiena. Gerbiamą pirmininkę, gerbiamą komiteto nariai, pirmiausiai norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už šią rezoliucijos iniciatyvą reaguojant į komisijos pasiūlymą gavus tarybos rekomendaciją dėl profesinio švietimo ir mokymo turiu pasakyti, kad mes palankiai vertiname rezoliucijos projektą. Pagristai minėjote, kad profesinis švietimas ir mokymas parengė maždaug pusę Europos jaunimo pirmiems darbiniams santykiams ir tai yra labai svarbu ne tik pačiam jaunimui, tačiau taip pat ir vyresnio amžiaus žmonėms profesinis švietimas ir mokymas suteikia galimybę gyti naujų įgūdžių, pakreipti savo profesinę karjerą kita linkme. Mes taip pat pritarime požiūriui, kad COVID-19 poveikis profesiniam švietimui ir mokymui buvo smarkiai juntamas, nes e, daugelis, pavyzdžiui, dėl karantino negalėjo tęsti e, pradėtų praktikų ar pameistrystės. Todėl e, ekonomikos nuosmukio laikotarpiu būtų e, sudėtinga tą situaciją pakeisti, tačiau mes vertintume šios reiškinius ne tik ne vien neigiamai, tai taip pat yra ir paskata vykdyti reformas šioje srityje ir daryti tai sparčiau. Aš manau, kad girdėjau daug padrasinančių komentarų susijusių su galimybėmis užtikrinti aukštos kokybės profesinį švietimą ir mokymą, įgalinti skaitmeninės permainas ir atremti tas ekonominius sukretimus ir uh, prisitaikyti prie besikeičiančios ekonominės situacijos. Manau, kad dauguma komiteto narių komentarų buvo skirti svarbiausiams aspektams, tai yra būtinybei skirti didesnę paramą skaitmenizacijai ir žaliai ekonomikai, užtikrinti galimybės profesiniam mokymui ir švietimui pristaikyti prie darbo rinkos pasikeičiančių poreikių ir uh, suteikti vystimosi galimybės ne tik jaunimui, tačiau taip pat ir, ir, ir suaugusiems asmenims vyresnio amžiaus žmonėms, kalbant apie pameistrystę. E, išgirdau kelis komentarus ir noriu pabrėžti, kad e, iš tiesų teikiame tinkamas e, pameistrystės paslaugas. Pameistrystės tinkamos sąlygos ir kokybė yra labai svarbus aspektai, todėl jau buvo 2018 metais patvirtintos atitinkamos nuostatos, siekiant užtikrinti kokybišką pameistrystę ir tinkamas pameistrystės sąlygas. Ir mes visais manomais būdais, taip pat ir šio pasiūlymo, siekiame remti pameistrystę. Taip pat siekiame stiprinti profesinį švietimą ir mokymo lankstumą, siekiant dėkti modulinius, o ne formalius mokymo metodus ir numatant galimybę siekti ir dalyvauti taip pat aukštesnėje švietimo sistemoje, gyjus tam tikrą profesinį įsilavinimą, taip pat mes norime stiprinti ir skatinti pavyzdinių profesinio e, švietimo ir mokymo centrų kūrimą ir veiklą. Manome taip pat labai e, svarbu užsibriežti atitinkamus tikslus, nes e, jais galima sustiprinti profesinio švietimo ir mokymo sistemą, sustiprinti šios sistemos patrauklumą, Todėl Next Generation EU ir e, daugiametėje finansinėje programoje reikia numatyti lėšų, kad būtų investuojama į e, profesinį švietimą ir mokymą ir kad tos investicijos būtų naudingos tiek mūsų jaunimui, tiek darbuotojams, tiek ekonomikai. Ačiū. Labai ačiū. Aš kaip pranešėja dar tik trumpai apibūdinsiu diskusiją. Noriu padėkoti visiems šešiems pranešėjams už išsakytus komentarus. COVID-19 pandemija parodė, kad e, reikia daugiau lankstumo profesinio švietimo ir mokymo sistemose, reikia jas atnaujinti, modernizuoti ir žinoma Aš visiškai sutinku su to, kad būtina stiprinti bendradarbiavimą tarp studentų mokinių ir darbdavių, stiprinti dualinę mokymo sistemą, taip pat stiprinti tarpusavę ryšius tarp e, profesinio švietimo sistemos ir realių darbo rinkos poreikių, nes šiuo metu e, Darbo neturinčių jaunų asmenų skaičius parodo, kad e, šios dvi sritis nepakankamai tarpusavės saveikauja. Manau, kad e, pakankamai geras sprendimas e, sprendžiant šią problemą yra profesinio švietimo ir mokymo sistemų stiprinimas, siekiant įtraukti taip pat pažeidžiamus ir įgūdžių neturinčius asmenys į darbo rinką. ir siekiant sumažinti atskirti minėtų asmenų nuo darbo rinkos, taigi nekantrai laukiu galimybės e, bendrabiauti su jumis, rengiant šį pasiūlymą, nekantrai laukiu jūsų komentarų ir pakeitimų pasiūlymų. Noriu tik priminti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi spalio penktą dieną pirmadienį 16 val. Dabar e, persime prie 14 darbo atvarkės klausimo. Tai yra ekonomikos gavinimo ir atsparumo priemonės e, nustatymas, pakeitimų pasiūlymų svarstymas. Pranešėjas yra ponas Pislaru ir dabar jam suteiksiu galimybę prisišį klausimą per penkias minutės. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė, dėkoju Jums už galimybę pristatyti šį dokumentą, da, a, kuriame yra išdėstyti mūsų parengti pakeitimai komisijos pasiūlymų dėl ekonomikos gavinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymo. Ir taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad a, mes iš tiesų labai sėkmingai, labai gerai a, diskutuojame da, ir aptarėme aktualius klausimus. Taigi nuo to laiko, kai buvo pateiktas. A, pirmasis dokumento projektas, kolegos patikė 260 pakeitimų, tai yra geri pakeitimai dažniausia. Ir pakeitimai buvo susiję su įvairiais straipsniais 56, 14 straipsnių 3 dalimi, 15 straipsnių 3 B dalimi. Ir uh, Ikon ir bi, e, biudžetų komitetai taip pat e, da, e, rengia kartu pranešimą ir kalba apie įvairius skirtumus ir jie rūpinasi vidaus rinkos problemas ir būtinybė užtikrinti geresnį socialinį dialogą. Taip pat reikia nepamiršti 2015 metų klimato plano uždavinių, įvairių kitų įsipareigojimų. Taip pat yra nemažai nuostatų, kurios yra susijusios su tinkamomis finansuoti priemonėmis. Keli pakeitimai yra susiję su tinkamumo nustatymo kriterijais. Atsižvelgiant į tai, kad ant sutarties antrame straipsnėje tam tikrai nurodyti dalykai susijęs su bendradarbiavimu su pilietinė visuomenė taip pat yra svarbus, taigi bendradarbiavimas su vietos valdžia, su pilietinė visuomenė yra labai svarbus. Be to, Valstybės narės rengs savo nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo, atsparumo planus ir juose reikėtų taip pat uh, siekti uh, neutralaus poveikio klimatui užtikrinimo ir glaudesnio bendradarbiavimo su vairiais socialiniais partneriais. Taip pat pakeitimuose kalbama apie makroekonominės sąlygas, apie būtinybę susijęti šią priemonę su Europos semestru, su šios priemonės įgyvendinimo klausimais. Ir dar vienas svarbus dalykas. Uh, Europos parlamentas stebėjęs, kaip bus taikoma šį priemonę ir todėl čia reikia daugiau aptarti, kaip bus naudojamasi deleguotais aktais. 55 kompromisiniai pakeitimai yra parengti ir pirmadienį vyks šešėlinių pranešėjų e, susitikimas. Ir iš karto mes po to susitikimo, aš tikiuosi, galėsime parengti galutinę versiją, dėl kurią ir pateiksime balsavimui. Ir aš norėčiau padėkoti visiems ir kolegoms ir sekretariato darbuotojams ir ekspertams visiems už jų darbą, todėl kad iš tikrųjų laiko turėjome labai mažai. Tai tokia būtų trumpa mano įžanga ir aš nekantrai lauksiu pirmadienio susitikimo. Dėkoju. Dabar mes suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams ir kiekvienam pranešėjai suteikiama yra daugiausia po dvi minutės. EPP atstovą pana Fernandas pavaduoja ponia Walsh. Dėkoju, panas Fernandas negali dalyvauti šiame posėdėje, bet jo vardu aš norėčiau pasakyti porą žodžių apie parinktus kompromisinius pakeitimus. Ponas Fernandas norėtų padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų už bendarbiavimą ir bendrą darbą. kalbame apie politinės ir techninės diskusijas, patikslinimus, kurie yra reikalingi todėl, kad daug yra pakeitimų pateikta ir nes žinome, kad dabar tekstas jau yra 50 puslapį ir ko gero, dėl pakeitimų jis bus dar ilgesnis. EPP frakcija nori, kad tekstas būtų supaprastintas. Tačiau mūsų frakcija siūlo pakeisti kelias kompromis, kompromisinius pakeitimus ir daugiausia, pirmiausia, mes norime, kad būtų atsisakyta nuorodų į taksonomiją ir tai, kiek konkrečių procentų reikia siekti įvairiuose e, klimato kovos, kovos su klimato keitimu srityse. Toliau socialinė pažanga, jautresnis požiūris į lyties aspektus. Visus šios klausimus reikėtų išsamei aptarti, nes tai, kaip šie klausimai yra nušviesti pranešime dabar, yra nepriimtina. Ir mes tikimės, kad mūsų pagėdavimas bus išrinktas šešėlinių pranešėjų susitikime. Ir dar kartą, pono Fernandas vardu, dėkoju Jums. Toliau, ponia Dobrev, socialdemokratų atstovė, prašom. Dėkoju, aš norėčiau pasinaudodama progą padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Akivaizdu, kad e, viską suderinti nebus lengva, nes e, čia kalba eina apie da, klausimus, dėl kurių įvairios frakcijos turi įvairias nuomonės. Ir aš, kalbėdama socialdemokratų frakcijos vardu, noriu pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti, kad gaivinimo ir atsparumo planai nebūtų skirti tam, kad būtų tiesiog pagerinti tam tikrų tam metinių ataskaitų skaičiai. Pone von der Leyen kalbėjo apie tai, kad mums reikia užtikrinti, kad ekonomika tarnautų žmonėms ir todėl turime siekti, kad ši priemonė taip pat tarnautų žmonėms. Ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo planai turėtų turėti nuostatas, kurias skirtas socialiniai pažangai. Bet to nepamirškime, kad gyvename 21-ame amžiuje ir so, investicijos į žmogiškuosius išteklius, apskritai socialinės apsaugos iš investicijos yra investicijos į ateitį. Ir nereikia apie šias investicijas kalbėti kaip apie kažkokį, kažkokį nesvarbų dalyką. Uh, Todėl mes norime, kad 30 procentų būt, šio, šios priemonės būtų skirta socialiniam ats, e, gavinimo planų aspektui ir 37 procentai e, žalie, žalioms priemonėms. Todėl mes manome, kad da, da, makroekonominės sąlygos taip pat yra labai svarbios, nes šis planas bus gyveninamas per uh, e, keliarių metų laikotarpį ir per tą laiką uh, šalės turės užtikrinti e, deramą biudžeto deficito priežiūrą ir užtikrinti, kad biudžetai būtų gerai subalansuoti. Ir didžioji dauguma vyriausybių tą supranta ir atitinkamai elgesi. Dar vienas dalykas, kuris mano galva yra labai svarbus, tai yra tai, kad ekonomikos gavinimo ir atsparumo planai turėtų būti rengiami, rengiant konsultacijas su socialiniais partneriais, kaip tai yra daroma, kai rengiamos kitos Europos programos. Uh, Socialiniai partneriai turėtų turėti galimybę įsakyti savo nuomonę, kai kalba eina apie darbo rinkos nuostatas, apie atlyginimų nustatymo nuostatas ir kitus klausimus. Dar vienas dalykas. Mes pabrėžime, kad uh, sanglaudos politika yra labai svarbi ir kad valstybės narės šiandien labai dažnai nedaro visko, kad pasiektų nustatytus tikslus. Bet kartais dėl teisės viršinybės principo uh, kalbame apie, kad uh, jei neužtikrintate tas teisės viršinybės principas, tuomet bus sustabdytas finansavimas. Tokiu atveju mes manome, kad reikia nepamiršti, kad šis finansavimas turėtų būti pirmiausia skirtas žmonėms tai ir tam tikros išmokos turi būti uh, suteiktos. Kolegin. Pane pirmininkė, mėly kolegos, ekonomikos gavinimo fondo prasme yra sustiprėjusiems išbristi iš krizės investuoti į ateitį šiuo metu, tačiau elgiamasi priešingai nes šio fondo lėšomis praškai e, nieko naujo nekuriama. Tai yra tik e, graži pakuotė, akivaizdu, kad labiausiai nuo koronos nukentėjusios šalis, kaip Prancūzija, turi mokėti dar papildomai arba Italija, kuri taip pat smarkiai nukentėjo e, gaus naudos mažiau nei Lenkija. Čia kalbama ne apie koronos pasiekmių likvidavimą, tačiau e, tik tai žalio sustarimo nuostato gyvenimą ir Lenkija yra stengia, stengiamasi paskatinti atsisakyti anglės naudojimo ir tai nieko bendro neturi su korona, tik tai su žalioju kursu. Ir elgiamasi labai neatsakingai socialiniu požiūriu, prisimant naujas skolas, laužomos senos įsisenėjusios tabų įsteigiama e, skolų sąjunga Europos sąjunga nuo to kenties Vokietija. Vokietija turės sumokėti už 27 procentus šio fondo. Lėšų tai Vokietijai šis fondas per artimiausius metus kainuos papildomai 130 milijardų eurų. 130 milijardų eurų kad parodyčiau, kaip e, mes jau ir šiaip esame nukentėję, tai e, vokiečiai dirba e, šešis mėnesius ir septynės dienas, e, kad sumokėtų mokesčius. Jeigu bus įvesti nauji mokesčiai, tai vokiečiams reikės dar tris mėnesius dirbti papildomai, vien tik, kad sumokėtų mokesčius rinkliavas ir liks tik du mėnesiai per metus žmonėms, kad jie užsidirbtų savo. Taigi tai e, tikrai nesakingas socialinių požvelgesys ir mes jam nepritarėme. Of... Toliau ponia Ždanoka kalbės, jį pavaduoja ponia Peterhausen ir kalbės į žaliųjų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Peterhausen negali dalyvauti šiame susitikime, todėl aš ją pavaduoju. Uh, ir perskaitysiu jo su pranešimu. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui už darbą ir nebijau, kad vyks labai geros dėrybos ateityje. Taip, akivaizdu, kad reikės dar e, tam tikras šio dokumento dalis patobulinti. Ir mūsų frakcija mano, kad labai svarbu yra įrašyti e, įsipareigojimus, užtikrinti, kad e, mūsų ekonomikos poveikis dėl CO2 būtų neutralus. Todėl reikia da, į tai atsižvelgti rengiant šią atsparumo ir gavinimo priemonę ir užtikrinti, kad žalia, žalioms investicijoms būtų skirtas numatytas da, da, iš lėšų skaičius. Taip pat, kad būtų taikomas ne, žalos nedarimo principas. Tikimės, kad šio fondo lėšos bus naudojamos išmintingai ir tai reiškia, kad mes turėsime užtikrinti deramą demokratinę priežiūrą ir užtikrinti, kad būtų apgintas teisės viršinybės principas. Nepamirškime, kad yra nemažai valstybių, kurios nepaisom pagrindinių mūsų vertybių. Ir nekantriai laukiu tolesnio darbo. Dėkuoju. Dėkoju ir jums, ir kolegiai. Toliau AKR e atstovė, ponia Rafalska, prašom, jūs turite dvi minutės. Ponieważ była mowa tu o różnicach politycznych. Labai dėkoju. Kažkas paminėjo, kad da, e, da, egzistuoja tam tikrų politinių nuomonių skirtumų. Ir iš tikrųjų, mūsų nuomonė tam tikrais atžvilgiais mūsų nuomonės nesutampa. Mes, mums, aišku, visiškai nepriimtinos nuostatos dėl teisės viršenybės principo. Kolegos jau apie tai, kolegos minėjo tą principą šiandien ir mes nemanome, kad teisinga būtų nutraukti finansavimą tuo atveju, kai nesilaikoma teisės viršenybės principo arba perkelti tą finansavimą kažkur kitur, ar leisti e, finansuoti nevyriausybinių organizacijų veiklą, ar e, e, suteikti tą finansavimą savivaldybėms. Ir tai yra raudono linija mūsų galva. Toliau, mums taip pat yra nepriimtina tai, kad siūloma finansavimą skirstyti pagal šešias temas, nes tai sumažins lankstumą. Toliau, Asignavimai skirti žalio, žaliai darbo tvarkiai 37 procentai, Toliau signavimai socialiniam ramšiu, tri, e, jam siūloma skirti 30 procentų. Visi šie skaičiai mums nėra priimtini. Jau buvo pasakyta, kad Vykdant reformas būtina atsižvelgti į patiktas rekomendacijas ir prisimtus įsipareigojimus, įskaitant ir įsipareigojimą įvesti eurą. Uh, Vėlgi, mums tai toks požiūris nėra priimtinas, nes mes manome, kad tai suteikia nereikalingų kliūčių. Mes galėtume pritarti kitam pasiūlymui. Ir manome, kad e, yra ir teigiamų dalykų, pažiūrėjau, investicijos ne eurozonoje ir kai kurie kiti šio dokumento aspektai. Guja atstovo nėra, todėl suteiksime žodį Lord Dash komisijos atstovai. Prašom. Thank you. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiamasis e, e, pranešėjai, e, gerbėjai nariai, dėkoju Jums už galimybę prisidėti prie šios diskusijos ir mes norėtume greitai sureaguoti į išsakytas komiteto narių mintis. Atsiprašau, ponė Draš, bet mes jūsų nematome. Aš tai, kur jūs esate. Gerai, tik aš jūsų nemačiau. Atsiprašau. Atsiprašau, žiūrėjau į ekraną ir jūsų nemačiau. Taigi, Taigi mes norėtume sureaguoti į tai, ką pasakė komiteto nariai ir taip pat į pateiktus pakeitimus, kuriuos beje su dideliu susidomėjimu perskaitėm. Taigi pirma, pirmiausia, dėkoju pranešėjai už parengtą tekstą, o komiteto nariams už pateiktus pakeitimus, nes tie pakeitimai parodo, kad šį priemonę jūs domina. Ir taip pat noriu pasakyti, kad mes jau minėjom, dalyvavom pirmojoje diskusijoje, todėl aš nekomentuosiu taikymos ryties. Aš tiesiog pasiūlyčiau neįtraukti tai šimčių sąrašo, nes tai su, padarytų visą priemonę sudėtingesnė ir netokia lankščia, kaip mes norėtume. Dar kelios pastabos. Šios priemonės susijimas su Europos semestru. Čia mes taip pat paragintume jūs nemažinti CSR, nelaukti du metų pabaigos. Ir jums žinoma, kad šios priemonės tikslai yra platesni, jie turėtų padėti mums perėti prie skaitmeninės ekonomikos, žalesnės ekonomikos. Dar vienas dalykas dėl semestro. Mes siūlome taip pat neįrašyti nacionalinių reformų planų, nes šios planus rengia valstybės narės ir todėl mes negalime jų naudoti vertinimui komisijoje. Taip pat tikslai, kurie buvo paminėti. Jūs siūlote padidinti iki 50 procentų žaliuosius tikslus ir, ir socialinius tikslus iki 30 procentų. Turite ir kitų pasiūlymų ir mes suprantame, kodėl jūs e, teikiate tuos pasiūlymus, tačiau mes manome, kad netinkama būtų nustatyti per nelik daug tikslų, nes tai vėlgi sumažintų valstybių narių e, lankstumą. Ir taip pat turime atsižvelgti į nacionalinius ypatumus, nes e, būtent tokia logika buvo vadovaujantis buvo parinkta šį priemonę. Toliau Invest EU, vėlgi mes siūlome neįsiplėsti čia į detalės ir nesusijęti Invest EU priemonę su šią priemonę, nes nors šių priemonių tikslai gal papildo vienas kitą, tačiau jos yra labai skirtingos. Ir mes bandėme susijęti tas priemonės, sukurs daugiau problemų neįspręs. Komisija galvoja apie tai, kaip galima galbūt geriau derinti šias priemonės, tačiau tie pakeitimai, kurie buvo pateikti dėl tos priemonės, nėra labai tinkami. Toliau socialiniai partneriai ir savivaldybės ir vietos ta, visuomenė, bendruomenių atstovai. Mes pasižymėjome, kad jūs norite, kad su jais būtų geriau bendradarbiaujama, taip ir mes manome tam, kad galima būtų veiksmingai ir gerai gyvendinti reformas, kurios būtų nurodytos nacionaliniuose planuose, būtina bendradarbiauti, užtikrinti, kad uh, visa visuomenė suprastų, kad jie dalyvauja reformų procesuose. Ir mes negalime kištis į nacionalinius procesus, tačiau galime paraginti valstybės narės rengti konsultacijas. Tačiau vėlgi tam nereikia keisti teisės aktų. Todėl mes norėtume paraginti valstybės narės rengti tokias konsultacijas ir tą jau ir padarėme, beje, paskelbė gairės rugsėjo 17 dieną. Ir mes manome, kad būtent tokios gairės yra derama priemonė tokiam bendra valstybinių valstybinių įstaigų e, bendradarbiavimui su įvairiais visuomenės subjektais skatinimui. Chair, like to, again... Ponas Pislau, dėkoju ir aš norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams ir kolegams iš komisijos. Iš tikrųjų, šis dokumentas nėra labai lengvas, tą reikia iš karto pasakyti. Uh, tai daug problemų keliantis pasiūlymas ir kiekviena frakcija norėtų be abejo, kad jos pozicija būtų geriausias, išvelgti ypač nustatant politinius prioritetus. Ir aš stengiausi ir beje pirmadienį tad, stengsiuos dar užtikrinti, kad dauguma galėtų pritarti mūsų pasiūlymams. Ir uh, manau, kad siekiant kompromisų reikia nepamiršti ankstesnių mūsų pozicijų. Ir pažiūrėkime, pavyzdžiui, da, jei mes turime da, viso parlamento patvirtintą rezoliuciją dėl teisės viršinybės principos svarbos, reikėtų, aš manau, pagalvoti, kaip galima būtų atsižvelgti į tos rezoliucijos tekstą. Jie mes matome, kad Europos semestras yra naudojamas kaip pagrindas formuojant da, da, ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, tuomet taip gal reikėtų suvokti, kad ne, mes negalime, teikdami savo pasiūlymus, apsunkinti viso proceso. Taigi dar kelias klausimus reikės įspręsti. Ir da, aš nekantriai des, uh, lauksiu tolesnių uh, diskusijų kitose komitetuose, bet tai stebėjau tokias diskusijas jau kai kur. Taip pat įdomu bus išgirsti ir išsamesnė įkon ir biudžetų komitetų nuomonės. Labai svarbu suprasti, kad mano rengiami kompromisai skirti pirmiausia tam, kad galima būtų patobulinti pateiktą pateikto pasiūlymo tekstą ir užtikrinti, kad šį priemonę iš tikrųjų būtų naudinga žmonėms. Taigi, akivaizdu, kad mūsų laukia dar sudėtingos diskusijos, bet nebejoju, kad šiltinių pranešėjų komanda yra labai tinkama ir kad mes toliau galėsime susitelkę dirbti. Ir nekantriai laukiau diskusijų mūsų susitikimą pirmadienį. Kitas klausimas - prieiga prie padaraus prieinamo būsto visiems. E, pakeitimo aptarimas pranešė yra Kim Fans Parentak, žaliųjų frakcijos atstovė, keturios minutės pranešė, pateikti savo pastabas, prašom. Ačiū, mėly kolegos, pranešėjai. Pranešimą pristačiau prieš mėnesį Todėl dabar galiu kalbėti trumpiau, bus daugiau laiko apsikeitimui nuomonės. Gavau 300, 362 pakeitimus. Ir esu įstikinusi, kad būstas yra pagrindinė teisė ir turime kovoti su būsto krize, paliečiančia visus piliečius ir miestuose, ir kaimuose, visas, viso amžiaus. Gali būti tam tikrų skirtumų, kaip pasiekti tikslo, ką reikia padaryti Europos lygmeniu. Aš manau, kad gauti pakeitimai yra solidus pagrindas dirbti kartu, rengiant stiprų pranešimą, su konkrečiais sprendimais, siekiant užtikrinti, kad visi turėtų padarius namus. Galimybė turėti būstą yra aštri. Būsto krizė gali pablogėti dėl socialinio ekonomikos nuosmokio poveikio. Vienas klausimas, kurį norėčiau paminėti. Turime siekti daugiau ir komisija ir valstybės narėms turime pasiūlyti strategiją. Komisija rodo tam tikrus siekius šioje srityje ir Europos parlamentas turi būti varančioji lyga siekiant socialinės Europos, kas turės atspindėti ir veiksmų plane dėl socialinio ramščio. Kita ketvirtadienį dirbsime techniniais klausimais, rengsime kompromisinius pakeitimus, kad galėtume parengti stiprų pranešimą. Taigi pirmas posėdis ir jis vyks 26 spalio ir lauksime šešėlinių pranešėjų indėlio. Ačiū. Ačiū. Toliau šešėliniai pranešėjai. Kiekvienam po dvi minutės pradedame nuo ponios Mandal, EPP. Ačiū. Pirmininkė, ačiū poniai Vansparentak už įžangą. Ir ačiū už tai, kaip jį rengia tą pranešimą, nes tai geras pavyzdys, kaip tai daryti. Mes gerai dirbame nuo pat pradžių, Ir kaip suprantu, ponia Vans Parentak yra atvira visoms nuomonėms. Ir todėl aš norėčiau ponas Mandel nutraukiamas. Jūs, e, jums už nugaros yra langas, todėl jūs matome prastai. It's maybe better now, huh? Maybe a little better at least. Okay. Okay, much better, sir. Thank you very much. Again, apologies for interrupting you. Taip geriau. Taigi, dar kartą. Aš tikiuosi, kad pirmininkė iš naujo pradės skaičiuoti dvi minutės man skirtas. Dėkuoju pranešėjai ir už tai, kad mūsų komitetui ir Parlamentui parodė pavyzdį, kaip rengti pranešimą. Pačioje darbo pradžioje mes pradėjome dirbti gerai. Dėkuoju poniai Vanspalentak, ačiū jai už atvirumą, už visoms nuomonėms. Žinoma, mes turime kovoti su skurdu, užtikrinami socialinį būstą, ar tai yra svarbu, tai artimai susijęs su nedarbu, kuris dėja tampa vis dėlesnė problema visoje Europoje. Na, o dalykai, kurie rūpė mums labiausiai šiais laikais, pandemijos metu, yra tai, kad didėja nedarbas ir skurdo formos ir todėl socialinis būstas tampa svarbus. Jis mano šalyje ir kai kuriuose kitose šalise yra svarbus vertas užtikrinant e, gerą startą jaunimui, ypač jaunoms šeimoms, kurios turi galimybę pradėti gyvenimą normaliame būste. Tai yra socialinio būsto vaidmuo. Nebūtina tai, aišku, paveldyti, paveldyti gerą, gerus namus. Svarbu, kad jauna šeima gali įsigyti būstą dirbdami ir sulaukdami paramos iš viešojo sektoriaus per socialinio būsto sistemą. Ir kaip ponas Parentak jau paminėjo, svarb, ta, ta, poveikiai jaučia ir kaimo, ir miesto vietovės. E, vis daugiau skurdo didėja miestuose, bet reikia galimybių taip pat jaunoms šeimoms ir kaimo vietovėse. Ir aš norėčiau prisidėti prie šių pastangų. Dėkuoju prančiai vėlgi, kad ji yra atvira. Aš jau pasinčiau jai savo pakeitimus ir lauksiu galimybių aptarti tuos pakeitimus ir komitete, ir kitose susitikimuose, kaip pranešėja minėjo, turime parengti stiprų pranešimą, siūlydami konkrečius sprendimus tai man e, visiškai tinka. Ačiū. Toliau pane Ferandis, socialistų pranešėja. Ačiū. Ačiū kalbėsiu ispaniškai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jau nuveiktą darbą, ypač už tai, kaip mes palaikėme ryšio su visais šešėliniais pranešėjimais ir buvo atsižvelgta į mūsų pasiūlymus. Taip, įvairios frakcijos pateikė daug pakeitimų, bet socialistų ir demokratų frakcija nori išryškinti kai kurias idėjas, kurios jau yra pranešime, nes šis pranešimas atitinka mūsų prioritetus kai manome, kad būstas yra pagrindinė teisė Mūsų indėlis yra dviem ligmenimis. Pirmiausia, valdysena. Pirmiausia, reikia, e, tai yra bendra atsakomybė pasiūlyti prieinamą būstą valstybių narių ir komisijos prievalė. Ir mes norime socialinio progreso paktą įtraukti į gaivinimo planus ir reikia apibriežti, kaip socialinio ramščio principai bus įgyvendinami teikiant specifinės rekomendacijas valstybės narėms per semestro procesą ir kaip investicijos bus skir skiriamos ir socialiniam būstui. Europos ekonomikos valdysena yra svarbu siekiant apsaugoti asmenys jų socialinę gerovę. Taip pat e, ir tvirtinant tvaraus e, vystimosi ir socialinio vystimosi tikslus, socialinės, ekologinės, sektorinius ekologinius tikslus, jie turi būti uh, privalomi kaip ir stalinės konsolidacijos ir nacionalinio stabilumo tikslai. Tai mūsų išties taškas, nes tik valdysenos sistemos reforma gali padėti pasiekti konkrečių tikslų. Mes taip pat uh, numatome konkrečių tikslų, taip pat įskaitant ir socialinio būstos e, sumos stiprinimą. kad čia būtų įtraukiami ne tik pažeidžiamiausios grupės. Bet taip pat e, reikia kovoti su būsto trūkumo problema. E, atsižvelgiant į pažymiausias grupės yra. Aišku, tai yra didžiulis iššūkis, todėl grįžtu prie pranės idėjas. To nebūtų įmanoma padaryti be valdysenos sistemos. Taigi socialistams atrodo, kad reikia bevagauti su visomis politinėmis frakcijomis, kad būtų išspręsta būsto problema e, paveikinti pusę gyventojų. Būstas yra spekulacijų objektas, ir, tačiau jį reikia paversti gerovės ramščių. Ačiū, ponė Ferrandis, toliau ponė Tom, Rinijų frakcijos atstovė. Prašom. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešiai. E, Bernaravo tikrai gera dvasia, jau aptarinėjome šį klausimą keletą kartų. Ir manau, tos diskusijos buvo labai vaisingos. Mūsų svarbiausi dalykai yra tai, kas, kad reikia apibriežti aiškiai, kas yra benamystė, kas yra padorus būstas ir tai, kas yra prieinamas. Nes kitaip mes turėsime dokumentą, pasisakanti už viską, kas prieš viską, kas yra bloga, už viską, kas yra gera, be konkrečių sprendimų. Yra tam tikros benamystės apipriešių. Viena reiškia, kad benamis asmo yra tas asmo, kuris negali registruotis ten, kur gyvena šešis mėnesius. Tai nėra būtinai tas žmogus, kuris gyvena mėga gatvėje. Reikia konkrečiai ir tiksliai apibriežti viską, kad galėtume spręsti problemas. Kai dėl padaraus būsto, tai pasaulio organizacija turi kelias apibrieštis, e, Junktinės karalystės parlamentas turi keletą apibrieščių, reikia juos paskaityti ir pabandyti apibriežti, kas yra padarus būstas. Jeigu kalbėsime apie nacionalinės tradicijas, kaip jau paminėta diskusijose anksčiau, ne visos tradicijos yra tikrai tos padorius. Ir nebūtinai prie, prie 21 amžiuje. Kitas dalykas nepritarėme e, Airbnb ir panašių dalykų reguliavimo Europos lygmenio. Tai gali būti sprendimas daugelį žmonių mažesniuose miestuose. Šiek tiek nuogastavau, kai pamačiau tiek daug pakeitimų dėl minimalių pajamų, nes bijojau, kad prarasime dėmesį svarbiausiams dalykams šiame dokumente. Galbūt reikia siekti kažkokios pusiausvėros, nepereiti prie e, problemų susijusių su skurdu ir panašiai. Kas dar? Tikrai norėčiau, kad pranešimas būtų ambicingas, kad e, būtų kalbama, kad teisė į būstą yra pagrindinė teisė, bet netgi Europos pagrindinė teisų hartijoje kalbama tik tai apie teisę gauti paramą užtikrinant būstą. Jeigu galėtume įgyvendinti bent tai ir tai jau būtų gerai. Taigi siekime daug, bet taip pat dėkime pastangas tam, kad mūsų siekiai būtų veisingi. Na ir lauksiu tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū. Ponas Rail, ID frakcija. Es geht heute um die Schaffung von Mes kalbame apie įperkamesnį būstą, kovą su benamystė, tai labai svarbus tikslai. Deja, mane šiek tiek nustebino jūsų pranešimas, pane pranešėjai, jūs esate iš Niderlandų. Niderlanduose galioja pakankamai lankščios e, statybų taisyklės ir reikalavimai, tačiau jūs norite e, savo pranešime daugiau taisyklių statybų versle. O Ką tai reiškia, aš labai gerai žinau, nes esu iš Vokietijos. Pavyzdžiui, galioja energijos taupimo direktyva, Vokietijoje galioja atitinkamas įstatymas ir e, atsinaujinančių energijos šaltinių ir izolacijos įstatymas. Dėl visų šių įstatymų statybos pabrango trečdaliu Vokietijoje. Taip pat dėl šių įstatymų yra pastatoma Vokietijoje šiandien tik 50 procentų būstų palyginti su situacija prieš 20 e, metų. Arba, pavyzdžiui, pastatų izolacija taip pat uh, iššaukia pelėsi ir uh, tam reikia papildomai investuoti į uh, ventiliacijos sistemas, kas yra labai svarbu koronos metu, nes Vokietijoje šiuo metu daugelio mokyklų negalima atidaryti e, langų dėl to, kad nuo to nukentėtų ventiliacijos sistema, tačiau tai yra kita tema. Jeigu norime aprūpinti žmonės būstų, reikia pasiekti, kad statybos, statybų sąnaudos sumažėtų. O mano pasiūlymai yra susijęs su uh, pigių namų statybą kaip jungtinėse valstijose, kuomet per trumpą laiką už pakankamai mažai pinigų galima pastatyti daug būstų. Taip pat noriu dar vieną konkretų klausimą užduoti. Vokietija yra šalis, e, kuriai, e, kuri, kurios gyventojai Europoje turi mažiausiai nekilnojimo e, turto ir aš jūs pranešime neperskaičiau nei vienos eilutės, kaip tą situaciją pagerinti. Taigi noriu konkrečiai paklausti, kokių minčių pasiūlymų turėtumėte, kaip pagerinti e, nekilnojamo turto savininkų padėtį Vokietijoje, padidinti jų skaičių. Ačiū. Dabar EKR frakcijos vardu kalbės ponė Šidla, šešėlinė pranešėja. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau pabrėžti, kad būsto klausimai patenka į valstybių narių įgaliojimų e, sritį ir e, šiuo pranešimu siekiama e, prisimti papildomus įgaliojimus Europos Sąjungai. Taip pat manau, kad reiktų atkreipti dėmesį e, į galiojančius būstus, į esamus būstus ir jų pritaikymą vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų asmenų poreikiams, taip pat pagerinti jų e, Energetinį efektyvumą dar vienas aspektas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, tai yra būsto rinkos prieinamumas jaunimui, e, kuris labai dažnai neturi galimybės gauti paskolas būstą įsigyti. Na ir ketvirtas klausimas susijęs su COVID-19 krize. Investicijos į būstą ir statybų rinkos yra e, stiprimas labai svarbus ekonominiai aspektai, todėl reikia labai atsargiai svarstyti įvairius papildomus, įvairias papildomas apsunkinančias priemonės šiai rinkai. Ačiū GUE frakcijos vardu, kalbėsiu šiandien pranešė Panekiavė, kuri turėtų būti prisijungusi internetu, tačiau ji nėra prisijungusi. Ar pamėginkime su juo susisiekti? Pone Kevi, prašau, kalbėkite jums dvi minutės. Ja, galėtumėte įsijungti savo vaizdo kamerą. Ryšys labai blogas, taigi dabar steiksime žodį poniai Rondinėlį. Dvi minutės kalbėti, prašau. Ecco. Grazie, Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė, laba diena visiems. Ar girdite mane? Taip, taip, girdime. Ir girdime, ir matome. Madame Rondinelli, press your speak button again, please. Pone Rondinelli, paspauskite mygtuką speak. Taip, aš galiu jungti jūsų mikrofoną. Taip, mes jūs matome ir girdi, girdime. Ar jūs mus matote? Ar girdite? Ar girdite mus? Galite kalbėti. Okay, so we will try Mr. Kosha, please. Tuomet pabandysime suteikti žodį ponui Košą. Köszönöm a lehetőséget. Aš pateikiau 20 pakeitimų pasiūlymų. Daugumoje jų kalbama apie teisės, apie galimybę užsitikrinti teisę į tinkamą deramą būstą. Tačiau turime siekti ir to, kad e, būtų išspręstos e, e, nuolatinės benamių problemos, kad būtų jiems suteiktas stogas virš galvos, nes šiuo metu benamiai teisų jokių neturi. Jie neturi teisės nei gyventi E, kokiam nors būstą, nei gyventi gatvėje. Tai yra labai rimta problema valstybėse narėse, todėl valstybės narės turėtų siekti aprūpinti benamius e, prieglopšių ne tik žiemą, kuomet e, oras atšala, tačiau taip pat ir dėl pandemijos keliamų grėsmių. Nes uh, ypač krizės metu, deramos orios gyvenimo sąlygos yra labai svarbios žmonėms, taip pat kaip ir e, hygienos užtikrinimas, švaros užtikrinimas. Kai kurie tvirtina, kad negalime versti benamių gyventi centruose, jeigu jie nori gyventi gatvėje. Iš tiesų, tokių žmonių esama, kurie nenori gyventi prieglašio centruose, tačiau e, tokia pozicija yra netinkama, nes aš manau, kad tie, kurie turi galimybę nusiprausti, gali greičiau e, integruotis į visuomenę nei, nei tie, kurie gyvena gatvėje. Turėti savo būstą, e, net ir mažą, turėtų būti viena iš svarbiausių žmogaus teisų, tačiau šiandien situacija yra kitokia. Dėlme pasaulyje, žinoma, būtų kitaip, tačiau kol taip nėra, aš prašau Europos komisijos benami teisės įtraukti atitinkamai rengiamas nacionalinės strategijas. Pamėginsime dar suteikti žodį poniai Rundinėlį vėl iš naujo. Jeigu girdite mus, ponė Rundinėlį, tai kalbėkite jums dvi minutės. Madame Rondinello Madame Rondinelli, poussez le bouton speak s'il vous plaît. Ecco, ci siamo, mi sentite? Ar girdite dabar? Dėkoju, ponė pirmininkė, laba diena visiems. Taip, iš tikrųjų prisijungti nebuvo lengva, nežinau dėl ko, bet jau tai buvo. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimo projektą, kuris mano galva yra labai geras. Uh, Aš taip pat pateikiu pakeitimus, bandydama patobulinti šį bendrą darbą ir pabrėžti, kad orių gyvenamų, oraus būsto problemos yra problemos, kuriomis susiduria ne tik benamiai, bet vis daugiau šeimų, kurios, kad ir dirbdamos, vis tiek negali apsirūpinti būstų. Daugybė europiečių susiduria su skurdo rizika ir 40 procentų savo pajamų tie žmonės yra priversti skirti būstui. Taigi akivaizdu, kad, kad mūsų visuomenė privalo da, re, formuoti viešojo būsto da, politiką. Tai yra mūsų da, piliečių da, ir politikų pareiga. Taip pat e, galima būtų pagalvoti apie da, nacionalinius mechanizmus, kurie padėtų da, a, e, a, e, susirasti da, prie, būstą už prieinamą kainą. Ir žinome, kad a, nepriimtina, kad žmonės neturi da, gyvenamosios vietos. Ir COVID pandemija dar neįveikta ir akivaizdu, kad šį rūdnį mūsų laukia dar daugybė problemų. Ir manau, kad mes nedelsdami turėtume daryti viską, kad galėtume šią problemą spręsti. Ši problema tik tai didės. Ir tai turime suprasti, kad COVID yra da, demokratiška tokia lyga, kuri da, kurią gali susirgti visi. Ir mes turime padėti pažeidžiamiausiams ir uh, užimtumo komitete. Ir visame Europos parlamente turėtume pagalvoti apie tai, kokiu rekomendacijų gali reikėti valstybėms narėms, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Ir e, neužtenka vien tik tai kalbėti apie tai, kad aprūpinimas būstų yra vienas iš pamatinių mūsų principų. Reikia užtikrinti, kad jis būtų tinkamai įgyvendintas. Šaiby, please. Ko dabar pabandysime? Pone Šaiby žodis. Pabandysime sutikti žodį poniai Šaiby. Her connection is too bad. Ryšys blogas, tai su panašiai, manau, šiandien nesusisieksime. Suteiksiu žodį dabar poniai Sparentak baigiamosioms apibendrinamosioms pastaboms. Jums trys minutės, prašau. Labai ačiū už komentarus. Buvo džiugu juos išgirsti. Man susidarė įspūdis, kad nepaisant politinių požiūrų skirtumų, mūsų siekis teisę į būstą paversti pagrindinę teisę ir užtikrinti kiekvienam galimybę turėti e, deramą ir orų būstą, mus e, visus vienyje. Žinoma, e, per artimiausias savaitės mes diskutuosime išsameu, tačiau dabar pakomentuos kai kurios pasisakymus, kuomet kalbame apie šeimas, tai džiugu man išgirsti vis daugiau komentarų šią temą ir gauti pakeitimų pasiūlymų. Manau, kad labai e, svarbu pabrėžti būtinybę kurti stipres bendruomenės tam, kad tie žmonės galėtų gyventi bendrai, gyventi kartu. Taip pat noriu padėkoti už e, pasiūlymus stiprinti Europinio semestro socialinį aspektą, kalbant apie Airbnb, manau, kad e, svarbu paaiškinti, kad mes nesiekime ES lygmenių reglamentuoti Airbnb veiklos, nepaisant to, nemažai miestų savivaldybių skundžiasi, kad europinės dabar galiančios taisyklės e, neleidžia e, miestams tinkamai reglamentuoti Airbnb veiklos, tai tik mes norime tas taisyklės pakeisti, tačiau nėra, neturime siekio reglamentuoti Europinio lygmenio Airbnb veiklos, kalbant apie benamystės apibrėžimą. Noriu padėkoti už tai, kad šį klausimą iškėlėte. Nesu tikra, kad e, tas apibrėžimas turėtų būti mūsų galutinis tikslas, tačiau žinoma turime turėti galimybę e, palyginti situacijų skirtingose valstybėse narėse, skirtingose miestuose, skirtingose regionuose ir to turėtume siekti. Na, taip pat man džiugu girdėti, kad e, ta iniciatyva Housing First, e, tai yra pirmiausiai būstas, e, sulaukė tik daug paramos siekiant kovoti su benamystė. Manau, kad čia turime dėti daugiau pastangų, siekdami tinkamo tikslo. Taigi dar kartą dėkoju už komentarus, už pakeitimų pasiūlymus ir nekantri laukiu tolimesnio bendradarbiavimo rengiant šį pranešimą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar grįžkime prie 11 darbo atvarkės klausimo. Tai yra. E, viešųjų darbinimo tarnybų užimtumo tarnybų bendradarbiavimas, e, trilogas, kuris vyko rugsėjo 24 dieną, parlamento darybininkų komandai vadovavo ponas Pizarro pranešėjas, kuris šiandien posėdį nedalyvauja, tačiau mes e, tą informaciją, kurią jis norėjo mums e, pranešti, gausime iš pono Birglas lūpų. Prašau. Ačiū suteiktą žodį kalbėsiu angliškai, kad kaip įmanoma tiksliau perdočiau kolegos Manuelio Bizaro žinę. Jis yra šiuo metu pakeliu į Portugaliją ir negali dalyvauti šiame posėdėje. Jis paprašė manęs pristatyti jo poziciją, kad pristatytų tarp institucinių darybų rezultatus dėl uh, valstybinių žimtumo tarnybų bendarbiavimo stiprinimo. Tai yra, yra žinoma kaip DES tinklas. Praėjusią savaitę buvo pasiektas susitarimas siekiant pakeisti e, sprendimą dėl PES tinklo steigimo 2014 metais, siekiant leisti šiam tinklui tęsti savo veiklą po 20 metų ir iki 27 metų siekiant patvirtinti atitinkamus pokyčius, siekiant geriau prisitaikyti prie e, darbo sąlygų pasikeitimo. Darybos e, vyko vadovaujantis bedarbiavimo dvasia, abipusio supratimo dvasia ir <clears throat> darybininkų komandos sugebėjo e, susitarti dėl beveik visų klausimų Reikia pabrėžti, kad praėjusios savaitės trilogo <clears throat> rezultatus e, daugiausiai nulėmė komisijos narys Niklas Smith, e, pateikęs labai vertingus pasiūlymus e, ir taip pat visi suvokė tinklo svarbą siekiant keistis teigiamą patirtimi užimtumo politikos srityje atliekant įvertinimus e, ir kitokio pobūdžio veiksmus. Todėl parlamentas ir taryba turėtų vengti tinklo veiklos nutraukimo. Pat šio komiteto nariai patikė labai e, svarbių naudingų pasiūlymų dėrybose. Didžiausios problemos buvo tarybos nenoras pritarti PES bendradarbiavimui siekiant e, suartinti socialinės apsaugos sistemas tarpusavėje ir skatant bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis. <clears throat> Nenorėjo sėti žodžio socialinis su žodžiu užimtumas mūsų nuostabai. Tarp mes manome, kad tai yra e, dažnai e, neatskirimi dalykai ir užimtumo ir socialinių komitetas apie tai puikiai žino. Nepaisant to, mes sugebėjome susitarti dėl siūlymo paketo, į kurį įtraukti tas ne tik žodis e, socialinis, tačiau taip pat ir nuostatos dėl bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis, turint omenyje, kad Šveicarija ir Junktinė karalystė yra trečiosios šalis, nekalbant jau apie ES kaimininės valstybės. Taip pat sugebėjome išlaikyti nuorodą e, konstatuojamosiose dalise į e, socialinės apsaugos sistemų bendradarbiavimą. Taigi šis pakeistasis sprendimas taip pat e, turės nuorodą į socialinių teisų ramstį ir žaliai kursą bus orientuotas į ateities darbus, lyčių lygybę, diskriminuojamų neįgalių asmenų socialinių partnerių teisės, skaitmenizavimą ir taip toliau. <clears throat> Pandemijos kontekste bendradarbiavimas ES lygmenių tarp užimtumo tarnybų būtinas labiau nei bet kada. Šiuo pakeistų sprendimu PES tinklas bus geriau pasirengęs atremti dabarties ir ateities iššūkius. Ačiū. Dėkoju, dėkoju Jums už e, pateiktą informaciją. Netrukus baigsime mūsų posėdį. Ir paskutinės mano pranešimas, kitas mūsų posėdis vyks spalio 15 dieną dieną, jis prasidės 9 val. ir baigs, pasibaigs 11 val. Dėkoju visiems, kas dalyvavo šiame komiteto posėdėje, tiek būdami čia, tiek nutoliniu būdu. Visiems gražios dienos.